Bratislavoje. Tai dar vienas išpolis prieš spaudos laisvę, kuri yra mūsų demokratijos viena iš esminių vertybių. Šis nužudimas įvyko praėjus keliems mėnesiams po tragiško Kafnės Galicija nužudimo Maltoje. Norėčiau pareikšti užuojautą e, jo kolegoms. Jisai E, dirbo mokesčių vengimo ir sukčiavimo klausimais. Policija, policija pareiškė, kad e, beveik be jokios abejonės jisai buvo nužudytas dėl savo vykdyto tyrimo. Europos e, parlamentas turi ir toliau dėti pastangas, kad būtų kovojama už šitas e, vertybės. Yra neprimtina, kad žudomi žurnalistai, todėl kad dirba savo darbą. Turime pasmerkti visus tuos, kurie gazdina ar kurie apriboja žurnalistų laisvę, spaudos ir žodžio e, laisvę, tais atvejais, kuomet žurnalistai dirba savo darbą, siekdami didesnio saugumo ir turime siekti, kad e, Slovakijos institucijos padarytų viską, kad būtų išsiaiškinta teisybė. Be kita ko, panaudojant ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp policijos pajėgų. Lygiai taip pat kaip ir Maltos e, žurnalistės atveju, mes ir toliau labai aiškiai reikalausime, kad visi kalti dėl šio nusikaltimo atsakytų už savo veiksmus. Norėčiau dabar paminėti žuvusių atminimą tylos minutę. grazie. Purtroppo l'ultimo. Deja pastarąją savaitę buvo ne viena bloga žinia. Boko Haram teroristai vėl puolė Nigerijos e, šiaurės rytuose vieną mokyklą ir bežinios dingo virš šimto mokinių pris, prisimename 2014 metais pagrobtas mokinės Europos e, parlamentas smerkė šį išpolį ir reikalauja, kad e, e, mokinės būtų išlaisvintos. Visi e, moksleiviai turi turėti prieigą prie švietimo ir turi būti užtikrinta jų laisvė. Šis e, tragiškas įvykis turi prisidėti prie to, kad mes dar ryštingiau kartu su mūsų Afrikos partneriais kovotume prieš terorizmą. Taip pat turiu informuoti apie vieną incidentą, kuris vyko Bulgarijoje ir kuriame dalyvavo mūsų kolegos, mūsų kolegė Ska Keller. Ska Keller dėl savo dalyvavimo e, protesto akcijoje Pirino mieste Bulgarijoje. E, aš gavau iš Bulgarijos e, institucijų patvirtinimu, kad ponas Sinovo pareiškimai netitinka Bulgarijos institucijų nuomonės. Noriu priminti, kad kiekvienas ES pilietis gali reikšti savo asmeninę nuomonę taip, kaip darė ponė Keller. Taip, tai yra kiekvieno piliečio teisė. Mūsų demokratija numato tokias pagrindinės e, teisės ir laisvės. tarp jų laisvė protestuoti ir demonstruoti. Dėkoju Bulgarijos vyriausybei, kad jinai iš karto atsiribojo nuo minėto pareiškimo ir tikiuosi, kad ateityje tokių e, dalykų nepasikartos. Jūs norėjot pasisakyti, prašom. O ne pirmininkė, aš e, labai atidžiai išklausiau jūsų pasisakymą, pritariu jiems, tačiau apgailestauju, kad parlamente nesilaikoma žodžio laisvės ir aš apgailestauju, kad jūri komitetas, kuris turi nagrinėti šitos klausimus, sistemingai, um, sistemingai priima sprendimą uh, panaikinti parlamentinę neliečiamybę tiems e, parlamento nariams, kurie priklauso mažumai. Aš manau, kad e, pas mus neturėtų būti susidarojama su politiniais e, priešininkais ir kovojama prieš asmeninės nuomonės e, pareiškimus. Mes matome, kad Europos parlamente, Europos parlamento nariai susilaukia sankcijų dėl to, e, ką jie pasako ir kokias mintis reiškia. Ir tai visiškai nesuderinama su mūsų parlamento taisyklėmis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiama Kendžė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad e, jūs paminėjote Boko Haram pagrobtas mokinės. Norėčiau taip pat e, parlamentui priminti štai, ką mes turime kovoti su terorizmu, užtikrindami daugiau švietimo. Europos parlamentas jau yra labai daug dėjęs pastangų, kad būtų gražintos pagrobtos mokinės e, merginos, aš manau, kad mūsų kvietimas kovoti su terorizmu ir už daugiau švietimo būtų įtrauktas į balsavimo sąrašą kaip pasiūlymas. Dabar prasideda diskusija dėl busimosios DFP ir manau, kad šiame kontekste parlamentas e, išklausys jūsų pasiūlymą kaip ir kitus pasiūlymus dėl svarbiausių iniciatyvų, kurių turime imtis e, Afrikos kontinente. Ponas Kristoforų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, priverstas pasisakyti šituo klausimu. Aš manau, kad Europos parlamentas turi saugoti e, pagrindinės mūsų vertybės, teisės ir laisvės. Todėl aš norėčiau sukritikuoti vieną valstybę, kuri ruošiasi įstoti Europos Sąjungą, tačiau e, toje valstybėje paminamos visos Europos Sąjungos e, vertybės ir laisvės bei teisės. Ta valstybė e, okupuoja kaimininius regionus jau 50 metų. Ši valstybė yra okupavusi kitos valstybės ES narės teritorijos dalį ir prieš keletą dienų jinai okupavo Kipro ekonominės e, zonos tam tikrą dalį, ten yra paralyžiuotas darbas naftos e, verslovėse. Ten dirba šiuo metu Italijos įmonė Eni, kuri e, trečiojoje zonoje užsijima žvalgymo darbais. Turkijos kariškiai ir karo laivai neleido Eni įmoniai dirbti savo darbo ir užkirto kelią Kipro Respublikai naudotis savo suverenėmis teisėmis. Aš e, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasmerkė Turkijos veiksmus iš karto. Europos parlamente mes turime aiškiai pasakyti Turkijai, kad jinai negali pažeisti kitos valstybės ES narės teisių. Tai pažeidžia visos ES teisės. Kalba čia sukasi būtent apie tai ir įmonės, kurios dirba tose naftos e, verslovėse, yra ES įmonės, ENI ir Total. Turkija supranta tik tai sankcijų kalbą. Mes turime Turkijai parodyti, jog tokiais necivilizuotais veiksmais Turkija negali kurti konstruktyvios santykių ateities Europos Sąjunga. Parlamentas e, visuomet labai aiškiai pasisakė, gindamas Kipro nepriklausomybę ir suverenitetą ir visuomet pasisakė už teisės nuostatų laikymasi. Turkija kaip e, valstybė kandidatė pažeidė e, kai kurias iš tų teisių. Aš asmeniškai susisiekiau su Turkijos prezidentu ir išdėšiau mūsų poziciją. Pone Rodrygiš. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Vene, Venezueloje aštuoni e, šimtai e, tūkstančių ES piliečių grįžo iš Maderos regiono. Tame regione apskritai yra labai daug migrantų ir ten nesenai taip pat uh, E, buvo labai stiprus uraganas. Mes e, galėtume kelti šitą klausimą mūsų migracijos strategijos e, kontekste, tačiau diskusijos dėl basimosios DFP taip pat yra turbūt tinkamas kontekstas kelti šitos klausimus, tiek teisinius aspektus, tiek, teis, tiek aspektus susijusius su migrantais ir Afrika. Dabar Grįžtame prie plenarinės